Darbo atvarkė diskusijos dėl žmogaus teisų demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Ir pirmasis klausimas - žmogaus teisų padėtis Kryme, ypač Krymo totorių padėtis. Pradedame diskusijas. Pirmiausia, žodis suteikiamas autoriams. Pradėsiu nuo pono Biutikoferio. Prašau vieną minutę. Ačiū pirmininkė kolegos. Aš manau, kad e, labai savalaik poveikis reiškinys yra tai, kad šis parlamentas teikia bendrą rezoliuciją, atkreipiančią dėmesį į žmogaus teisų padėti okupuotose Krymo teritorijose. Ypač Krymo totoriai yra persekiojami nuo pat, nuo pat Rusijos invazijos pradžios išrinkti atstovai, teisėtai išrinkti atstovai negali įgyvendinti savo tiesioginių vaidmenų, kadangi nors turėjo tai daryti pagal Ukrainos nacionalinę teisę. Taigi Rusija vykdo represijas e, Krymo totorių atžvilgių šią gyventojų dalimi nepasitikima. Taigi mes manome, kad ypatingai svarbu, jog Europos parlamentas solidarizuotųsi su Krymo totoriais. Džiugu, kad esame kartu šiuo klausimu. Ačiū, ponia Fotyga, pusantros minutės. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, prieš du metus e, daugia nacionalinė parlamentarų grupė bei NATO parlamentinė asociacija vyko į Kijevą, į parlamentą. Tarp jų buvo ir Federika Mogherini. Tuo metu pirmin, e, prezidentas Janukovičius e, dar, dar valdė, bet po keleto dienų įvyko išpoliai Maidane, pati turėjau galimybės dalyvauti, matyti barikadas, susipažinti su vietovėmis, kur snaiperiai pradėjo šaudyti pirmasias aukas, kalbėjausi su paprastais piliečiais. Taigi esu įsitikinusi, kad piliečiai, paprasti piliečiai nusprendė tai, kas įvyks Ukrainoje, jie spręs ir Ukrainos ateitį. Mes turime būti solidarus jų atžvilgių turėčiau jums priminti apie mūsų politiką nepripažinti ane, Krymo aneksijos, nes e, yra daug jėgų, kurios bando tą mūsų solidarumą apriboti. Mūsų požiūrio keitimas reikštų mūsų silpnumą. Dėkoju. Grazie. Le violazioni... Ponas Panseri, ačiū žmogaus teisų pažeidimai Kryme padidėjo ženkliai po neteisėto šio pusėsalio aneksavimo Rusijos rankomis. Tarptautinės organizacijos praneša apie didelį skaičių pažeidimų susijusius su totorių bendruomenė. Dauguma iš jų priešinasi Rusijos okupacijai, jie boikotavo tą taip vadinamą referendumą. Jėgos panaudojimas, e, kankinimai, neteisėti veiksmai jų atžvilgių vykdomi valdžios rankomis. Ir e, šios tautybės žmonės yra diskriminuoja. Totoriai nutildyti, žiniasklaida nutildama, žurnalistai bijodami dėl savo gyvybės, privalo, tai yra priversti bėgti iš Krymo. E, turime išreikšti surpnimą šią situaciją. Ponas Prėda, ačiū pirminkė. Noriu pasakyti, kad aš e, noriu prisijungti prie šios diskusijos dėl Krymo totorim. Mano frakcija jau prieš šešius mėnesius prašė įtraukti diskusiją į darbo atvarkę apie diskusiją apie Krymo totorius. Tačiau tam priešinasi kitos e, frakcijos, vienintelė frakcija, kuri mus paremė, tai buvo tik tai konservatorių frakcija. O priežastis yra neaiški, neaiškus požiūris į Rusiją ir jos okupaciją Krymo. Mes E, reikalavome, reikalavome į Maskvą pasiūsti oficialią delegaciją, tačiau neįmanoma to daryti, kol to padaryti, nes mūsų kolegos yra Kremliaus jodajame sąraše. Ir kol Rusija netiduos Ukrainai Krymo, e, normalizacija santykių nėra neįmanoma. Pone Nugalzalės Penės, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Krime matome, kaip geopolitiniai e, interesai pamina tai, ko trokšia žmonės, pamina jų e, gyvenimus. E, mes puikiai suvokiame, kokia tai yra situacija, tačiau jos nepavyks išspręsti, kol nebus panaikintas embargas, kad padėtume žmogaus, žmo, žmonių gyvenimui, žmonių būklei. Ypač nerimame dėl žmogaus teisų pažeidimų, ypač totorų bendruomenės. Vietinių gyventojų teisės turi būti gerimiaus e, tiek Krime, tiek bet kur kitur pasaulyje, todėl mums reikia tikrų darybų, e, vadovaujant jungtinėms tautoms, taip pat reikia kurti sąlygas, kad būtų galima teikti žmogaus teisų e, humanitarinę pagalbą E, įvairioms organizacijoms e, leisti tai daryti. Ir toliau paskutinis autorius panas Auštrevičius vieną minutę. Madam Chair, colleagues. Pane pirminkė, kolegos, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per e, neseną interviu Bild pasakė taip. Kievo perversmas 14 metais išgazdino 2,5 milijono žmonių gyven, rusų tautybės žmonių gyvenančių Krime. Ką mes padarėme? Mes nepradėjome kariauti, mes neišovėme ne vieno šūvio, ne vienas žmogus nežuvo. Prezidentas Putinas meluoja visam pasauliui, kaip vyriausiasis jungtinių pajėgų e, vadas ir tų mažų e, e mandagių žalių žmogiukų vadas e, meluojate tiems, kurie buvo nužudyti nuo 14 metų iki šiol išvardysiu Krymo totorius, kurie e, prarado gyvybės, Metov, Seivan Zinedinov, Islam Džiparov, Džerdet Islamov, Eskander Apsalemov, Ruslan Ganijev. Ir tai ne visas sąrašas. Kolegos, nekartokime, nekartokime 20-ojo amžiaus klaidų. Vadinkime viską tikraisiais vardais. Thank you. Ačiū. Dabar politinių frakcijų vardu, pirmiausia, ponas Plenkovič, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mūsų rezoliucijoje yra remiamas Ukrainos pasi, pas, europinio kelio pasirinkimas ir atkreipiamas tarptautinės bendruomenės dėmesys į žiaurių žmogaus teisų pažeidimus dėl nelegaliai aneksuotame Kryme. Krymo totoriai, vietos gyventojai susiduria su su savo teisų pažeidimais ir mes turime toliau e, laikytis nepripažini, aneksavimo nepripažinimo politikos. Rusijos valdžios institucijos nori gerinti santykius Europos Sąjungo, bet jeigu, Sąjungo, jeigu nori tą padaryti, turi leisti, palikti Krymą ramybę ir leisti Ukrainai užtikrinti savo teritorinį vientisumą. Žiniasklaida taip pat turi gauti prieigą prie, Ukrainos žiniasklaida turi gauti prieigą prie Krymo. Taigi Aš norėčiau pasveikinti Europos tarybos generalinio sekretoriaus e, specialaus pasiuntinio e, darbą. Taip pat Ženevos plus formatą sveikinu e, ir taip pat pastangas Donetskė ir Luhanskė užkirsti kelią konfliktui. Bet tų dalykų negalime atsijėti, nes šios dvi problemos yra susijusios su tuo pačiu šaltiniu. Dėkoju, panas Sani, vieną mintį. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau šiame parlamente aiškiai pasakyti, kad visos politinės jėgos čia nori išspręsti problemas Kryme. Ir mums reikia, kad Putinas liautusi taip žiauriai elgesis su Krymo gyventojais, įskaitant ir totorius. Šiame parlamente mes matome atitinkamų pastangų, kurios sumenkina mūsų solidarumą. Ir tai tik padeda pačiam Putinui. Tos pastangos yra dovana Putinui. Taigi tai, kas skaldo mus pasitarnauja tik Putino labui. Ir aš norėčiau paprašyti visų kolegų laikytis sankcijų politikos Rusijos atžvilgių ir nesumenkinti, nesumažinti tų sankcijų dėl kitų motyvų, nes jeigu su, sumažinsime ES vienybę, tai bus didžiausia klaida. Ačiū, ponas Demės Maker. Ponios ir ponai, jeigu kada lankėtės Kryme geresniais laikais, tai tikriausiai žinote, kad tai buvo regionas, kur buvo turizmo sektorius iš, iš, išplėtotas, buvo daug kultūrų, tradicijų ir kalbų. Ir aš ten lankiausi prieš keletą, mėn... ke... likus keliams mėnesiams iki aneksa... aneksavimo. Tai buvo brangakmenis palei ju... Ju... Ju... juodąją jūrą, bet dabar taip dėja nėra. Ir tai tas ane... aneksavimas ir Putino metodai kurie yra taikomi be jokių skrupulų. Mes žinome, kai, kokios yra žmogaus kaip yra pažinėjimo žmogaus teisės kryme. Disidentų balsai yra užgniaužiami, žurnalistai, pro-ukrainietiški aktyvistai yra užtildomi. Totoriai yra ypatingai, susiduria su ypatinga priespauta, yra uždaromi centrai, susiduria jie su kankinimais, dingimais. Tai yra žiauru, istorija pasikartoja ir tarptautinė bendruomenė galiausiai atveria akis ir Europos tarybos delegacija, e, kažin ar ką nors išspręs, reikia patraukti į savo pusę ir Rusiją, kad būtų priimtas galtinis sprendimas. Pone Kalas. Dėkoju. Na, e, Rusijos federacija yra suinteresuota užgneušti e, žodžio laisvę Kryme, kadangi ta viešoji nuomonė nėra palanki Rusijos institucijoms. Taigi čia jos ėmėsi aktyvių veiksmų prieš referendumą, prieš Ukrainos vėliavų naudojimą. E, situacija prastėja ir totoriai nebeturi galimybių mokyti savo kalbų, mokyklose uždaromi televizijos kanalai, o tie, kas nenori gauti Rusijos pilietybės, gali sunkiai įsidarbinti, vaikus sunkiai užrašo į mokyklas. Kalbame ne tik tai apie Krymo totorių žmogaus teisų pažeidimą, bet ir grėsmę totorių kalbai ir kultūrai. Mes turime pasirūpinti, kad totoriai galėtų gyventi savo istorinėje tevinėje. Ačiū. Ponas Štetina, minutę. Ačiū, pana pirmininkė, ponios ir ponai. Teisė įgyti išsilavinimą totorių kalbą Ukrainoje egzistuoja, tačiau Kryme tos taisyklės to įstatymo nesilaikoma. Todėl totorių kalbai kyla uh, pavojus išnykti. Uždaromos žiniasklaidos priemonės ir uh, persekiojami tie, kurie yra totorių kilmėjas. Bandoma įbauginti totorių politinius veikėjus. Jau ilgą laiką buvo, mes nurodome, kad Rusija ketino okupuoti Krimą. Tačiau noriu pasakyti, kad 1968 metais Sovietų sąjung, būsioje Sovietų sąjungoje buvo nuteikti tie, kurie kritikavo Sovietų įsiveržimą į mano šalį, į Čekoslovakiją. Ir yra visiškai nepriimtina Krymo um, tokiu būdu aneksaciją, nes pagal Ukrainos teisę Krymas priklauso jiems. Toliau pona Pyrai. 2 milijonai Kryme gyvenančių žmonių grėsia precedento neturite žmogaus teisų pažeidėjas, ypač tiems, kurie kategoriškai priešinasi neteisėtai Krymo aneksacijai. Tai reiškia persekiojimą, bauginimą, iš kankinimą bet atimant teisę kreiptis į teismą dėl gynimo priemonių. Ir aš manau, kad europiečiai negali užmerkti akių prieš tokias žmogu, tokius žmogaus teisų pažeidimus. Mes solidarizuojame su Krymo totoriais ir visais tais ukrainiečiais, kurie atsidūrė itin pažeidžiamoje padėtyje, kai iškilo grėsmė Ukrainos vientisumui. Ir aš manau, mes turime reikalauti, kad jungtinių tautų Europos tarybos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovams turi būti suteikta ne varžoma prieiga prie galimybės apsilaukinti. Ačiū toliau vonas um, Tainokas. Po to, kai buvo neteisėtai aneksuotas Krymas, ukrainiečių mažuma ir totoriai labai nukentėjo, nes buvo pažeidžiamos jų pamatinės žmogaus taisės ir pilietinės taisės. Ir 2014 metais buvo surinktas um, fiktyvus referendumas iš kurio, kurio buvo pasityčiota iš e, visų ten gyvenančių ir, kuris, ir priemonės, kurias sakė po to, priminė tas brutalius veiksmus, kurių ėmėsi Stalinas deportuodamas totorius iš Krimo. Ir dabar, to, pavyzdžiui, yra draudžiama totoriams minėti savo įvairius e, renginiuose tam tikrus dalykus. Žmogaus teisų padėtis Kryme kelia vis didesnį nerimą. Vienareikš, ne vienareikšmiškai smerkiame, vienareikšmiškai smarkiai smerkiama žmogaus teisų pažeidimą, kurį vykdo Rusija Krime, nes pažeidžiamos pamatinės žmogaus teisės, ypač e, totorių teisės. Ir tarptautinė bendruomenė labai didžiai stebė, kaip klostosi įvykė e, Krimo pusęsalį. Ir paskutinis kalbės ponas Sinadinos. Europos Sąjunga dažnai išsako nuomonę apie tai, kas vyksta e, įvairiose šalise pasaulyje. Bet ES iš tikrųjų vadovauja viena šalis - Vokietija. Ir aš manau, kad mes elgiamės vaidmainiškai. Ypač, kai kalbame apie uh, žmogaus teisų pažeidimus. Jei pagalvosime apie tai, kaip ribojamos žmogaus teisų stambule, pavyzdžiui, buvusime Konstantinopolėje, kur žmonėms yra draudžiama užsimti tą veiklą, kurią jie norėtų užsimti, pamatysime, kad mes rytai tai kritikuojame. Mes to nematome. Ir ignoruojame, kad ir Kipras jau yra ilgą laiką okupuotas Turkijos. Ir dažnai pamirštame beje ir apie kitas šalis. Tas šalis, iš kurių, kurios leidžia daugybę imigrantų plūsti per savo teritoriją Europos link. Totoriai pradėjo, pradėjo da, kentėti ne, ne tik dabar ir mes negalime selektyviai rūpinti žmogaus teisėmis. Mes turime tik dvi minutės, todėl galiu leisti pasisakyti tik tai dviem kalbėtojams pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Postel předsedkyně já jsem rád že u tohoto bodu mohu vystoupit. dėkoju pone pirmininke džiaugiuosi kad aš galiu šiandien pakalbėti šiuo klausimu ir pakomentuoti tai ką sakė ponas štetina aš esu čekas ir tuo labai didžiuojasi ir didžiuojasi kad dar 1969 metais e, Mustafa Džemilevas kritikavo Čekoslovakijos okupavimą. Ir mes todėl dabar turime labai aiškiai pasmerkti tai, kaip šiandien Rusija elgėsi su totoriais, su Krymo totoriais. Turime pareikalauti, kad būtų gerbiamos jų žmogaus teisės. Mes žinome, kad yra persikiojama totorių žiniasklaida, Labai daug žmonių prara, dingo be žinios, 20 tūkstančių totorių turėjo pasitraukti iš Krymo dėl jiems daromo spaudimo. Krymas nebepriklauso Ukrainai ir totoriai jaučiasi, kad jie yra priversti bėgti iš Krymo. Ir aš manau, kad mes turime daugiau dėmesio skirti šiam klausimui. Dobrze, że dzisiaj tutaj w Strasburgu słychać głos Tatarów. Man labai malonu čia, Strasbūrė, šiandien girdėti mus kalbant apie Krymo totorius. Krymo totoriai yra nedidelė etninė grupė. Ir tai, kas, kaip elgiamėsi su jais šiandien, labai daug ką pasako apie tai, ką reiškia Rusijos vykdoma Krymo okupacija. Mes turėtume nepamiršti jau priimtų sprendimų. Vakar, pažiūrėjau, mes kalbėjome apie Europos vadovų susitikimą. Ir uh, galime tik apgailėstauti, kad uh, Tarybos pirmininkas nieko nesakė apie Krymo totorius, apie susi, Minsko susitarimus ir nieko nesakė apie tai, kad Rusija gali dar žengti kitų labai agresyvių žingsnių. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad labai gaila, kad nekalbėjome ir apie šiaurės, apie šiaurės srovės projektą. Aš manau, kad mes turime aiškiai išsakyti savo nuomonę Rusijos atšvilgių. Turime, kai tik įmanoma, visuomet labai griežtai reaguoti į nepriimtinus Rusijos veiksmus. Pane Budikoferi, jūs norite dėl posėdžio vedimo tvarkos pasisakyti. Pirmininkė, aš paprašiau, kad man būtų leista sureaguoti į išpolį prieš mane asmeniškai. Ir aš norėčiau, kad jūs pasižymėtumėt, kad aš savo uh, kalboje pasidžiaugiau tuo, kad šeš, šešioms frakcijoms pavyko susitarti ir parengti bendrą rezoliucijos projektą. Ir ši diskusija rodo, kad mes esam vieningi. Todėl aš apgailėstauju, kad ponas Preda, ne, nepaisant to, kad yra bendra autorius šio dokumento, užpuolė kitus kolegas. Jis. Uh, sakė, kad tai, kad mes neparėmėme EPP pasiūlymų anksčiau, tai yra iš, anks, iš pat pradžių, rodo, kad mes nežinome, kaip vertinti Rusijos agresiją. Aš manau, kad tai yra įžeidinėjančio pobūdžio pastaba, bet to jai visiškai netitinka tikrovės. Dėkuoju, gerai, taip ir pasižymėsime. Gerai, dabar žodį sutikimas komisijos nariai. Prašau. Pane pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, praėjo jau beveik dviejai metai nuo neteisėtos Krymo aneksijos ir Sevastopolio agresijos, kurią vykdė Rusijos federacija ir to okupavimo ES nepripažįsta. Pažeidė, buvo pažeista tarptautinė teisė ir neteisėta ta aneksija labai smarkiai paveikė žmogaus teisų padėtį sistemingai yra pažydinėjamos ir ribojamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Štai tokia yra tikrovė šiandien Krymo pusėsalyje. Primetami yra Rusijos įstatymai ir piliečiai dabar gyvena teisėtame neiškume. Krymo totorių bendruomenė ir totoriai, kurie remia da, Ukrainos teritorinį vientisumą, moka labai didelę kainą už da, savo nuomonę. Simferopolį, pavyzdžiui, buvo uždrausta paminėti totorių deportavimo metinės. Be to, žinome, kad totorių aktyvistai yra persikėjami. Žinoma ir apie tai, kad žmonės dinksta be žinios, yra pagrobiami, yra kankinami. Ir visi šie atvejai nebuvo iki šiol ištirti. Vyriausiai galiotinė ponė Mogerinė aš aptarė šios klausimus su uh, Totorių Mežliso vadovu, kai ji buvo su juo susitikusi Kryme, atsiprašau, Ukrainoje. Ir Aš taip pat norėčiau paminėti Aleksandro Kolčenko ir kelias kitus asmenys, nes tai, kaip elgėmės su jais, uh, rodo, kad pažydinėjami yra ir tarptautinės teisės reikalavimai ir teisingu, paprastas teisingumas. Jiems turi būti leista saugiai sugrįžti į Ukrainą. Ir dar kartą mes reikalaujame, kad tarptautiniams žmogaus teisų organizacijoms būtų leista nekliudomai patekti į Krymą ir ypač į Sevastopolį. Mes džiaugiamės, kad iki šiol jau buvo vykdytos kelios misijos, Tai yra Europos komisijoje, Europos tarybos žmogaus teisų atstovo apsilankimas Kryme 2014 metais. Be to, 2015 metų vasarį taip pat ten lankėsi neoficialiai totorių atstovai. Mes taip pat norėtume pagirti jungtinės tautas ir EBPO bei kitas tarptautinės organizacijos, kurioms draudžiama e, buvo iki šiol patekti į Krymo pusęsalį, tačiau jie vis tiek fiksuoja žmogus teisų pažeidimus pasinaudodami įvairiais informacijos šaltiniais. Europos tarybos generalinis sekretorius praeitą savaitę e, ėmėsi žingsnių ir mes tikimės, kad jie padės mums pagerinti žmogus teisų padėtį Kryme. Dėkuoju. Dėkoju, kolegos, aš gavau kelis rezoliucijos projektus.